Ponios ir ponai, kolegės ir kolegos, pradėsime balsavimą. Pirmasis pranešimas ponios Metzola, susidarimas su Šveicarijos konfederacija dėl jos dalyvavimo Europos prieglopščio paramos biuro veikloje sąlygų. Tai yra vardinis balsavimas, kuris dabar ir pradedamas.